Pone Forenza yra vieno iš pranešimo, vieno iš pranešimo autori. Kalbėsime ir apie e, įmonių socialinę atsakomybę. E, kito pranešimo autori e, ponė Ticiana Begin. Ir žodis abiems pranešėjams, poniai Forenzai ir poniai Begin. Pone Forenza, keturioms minutėms, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš komisijos narė. Pranešimas, kurį pristatysiu aptaręs svarbiausius Europos tarptautinės priekybos e, aspektus, socialinės aplinkos saugos teisės, e, taip pat įmonių socialinę atsakomybę. Man atrodo, kad komisija, kad, kad, kad pranešime yra labai aiškių gairių skirtų komisijai. Turime užtikrinti, kad aplikosauginiai standartai nepaklūstų e, prekybos konkurencijai ir kad, e, jie, kad prek, investiciniai interesai nestap, netaptų svarbesniais už jais, kad nebūtų siekiama augimo bet kokią kainą. Ir sakyčiau, kad šiame pranešime akcentuojame atotrukį tarp e, Mm, pareiškimų ir darbų. Todėl turime labai aiškiai konstatuoti, kaip prekybos politikos dėka ES galėtų užsimti e, žmogaus socialinių ir aplinkos saugos teisų sklaida ir siekti įstatymo viršenybės. E, įvykus breksitui e, visuomenė praranda pasitikėjimą institucijomis tai tikrai iškus ženklas, kad nebegalime, kad turime keisti Europos projektą, kuris įstrigo. Vertindami priekybos politiką, matome, kad dėrybos priekybos politikos srityje labai veikia daugeliu žmonių gyvenimą. Turiuomenį prie, prie, prie dėrybas dėl taip TTIP, nes jos yra plačiai komentuojamos ir bendrais bruožais reikėtų svarstyti prekybos santykių e, poveikį demokratinėje visuomenėje. Ir komisijos narė, manau, kad visiškai neteisinga būtų neįtraukti nacionalinių parlamentų į laisvos prekybos dėrybas. Mums reikia daugiau demokratijos ir daugiau e, dalyvavimo, o ne mažiau. Bendrija vaidina labai svarbu vaidmenį priekybos rytyje pasaulyje, taip pat prekių ir paslaugų eksporte. Tai mes esame tiesioginių užsienio investicijų šaltinis. ES vaidmuo yra labai svarbus dėl dalyvavimo PPO bei e, sudarant priekybinės investicijos sutartis, įnešant indėlį į, e, į globalizaciją. Tačiau matome, kad dėl krizės padidėjo neligybė e, šalyse, ES šalyse ir čia ES galėtų suvadinti svarbu vaidmenį. Nekartą esame apie tai kalbėję svarstydami Europos priekybos politiką. Turėtume žvelgti ne tik į, į, į, į pelną, bet reikėtų nacionalinės strategijos, kuri užsimtų e, socialinių žmogaus ir aplinkosaugos teisų sklaidą. Būtent toks ir yra šio pranešimo tikslas. Pranešime e, aptarti, aptartas neseniai patvirtintas kitas pranešimas 2010-aisiais. Taip pat pateiktas vertinimas bei kai kurios gairės komisijai, e, kaip mūsų nuomonė reikėtų įgyvendinti priekybos politiką. Taip pat e, norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams už jų indėlį, už, už darbą, taip pat e, pranešėjams moterų teisų ir e, MPL komitete. Akcentuojame, kad reikia sklandumo, nuseklumo teisėkuros darbe. E, E, kalba apie Europos parlamentą ir taip pat apie socialinės ryties, aplinkosaugos teisės aktus ir lyčių, ir, ir, ir lyčių politikos e, klausimais. Turime apimti visas šias politikos rytis ir mes tarptautinės priekybos komitete akcentuojame lyčių politiką ir aplinkosaugos politiką. Prekybos politika turi atsižvelgti į lygybės aspektą. Ačiū, ponė Forence. Toliau, ponė Sena Begin. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Kas yra tarptautinė priekyba? Per nelik dažnai, jei klausotės diskusijų parlamente, susidaro įspūdis, kad tarptautinė prekyba pati savaime yra tikslas. Tačiau e, žinome, kad prekyba yra e, galimybė pasiekti kitų tikslų. Prekyba nėra tikslas, tai kelias, kuris veda link socialinio progreso ir lygybės. Būtent todėl norėjome E, būtent todėl turėjome šią idėją galvose, kai rengėme prekybos e, pranešimus. Reikia atsakomybės ir drąsos visų piliečių atžvilgių. Prekyba nėra tikslas, prekyba yra kelias vedantis link tikslo ir tikrai didžiuojasi šią žinę. Tačiau lygiai taip pat didžiuojasi ir rezoliucijos turiniu. E, pakeitimai yra kompromisiniai, tačiau ir balsuojant komitete jos palaikė dauguma, turime pasiekti, kad prekybos politika būtų skaidri, atsakinga ir veiksminga. Norime kad prekybos politika pasitarnautų mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad e, būtų sukurtos rinkos mūsų ūkininkams, paslaugų teikėjams ir mūsų pramoniai. Norime sutarčių, kurių poveikis piliečiams būtų kon konkretus, apčiopiamas. Reikia naujų sutarčių, turiuomenį Australiją, Naują Zelandiją, Merkosūro šalis, Afriką. Žinome, kad prekyba yra ne tik galimybė ir, ir ne visada įmanoma pasiekti pergalių visuose frontuose. Todėl prašome, kad komisija puoselėtų tokią prekybos politiką, kad joje nebūtų pralaimėjusių. E, norime taip pat skatinti konkrečią socialinę politiką, užtikrinti e, minimalų socialinės rūpybos tinklą piliečiams. Taip pat norime ekspost ir eksante poveikio vertinimo e, bei reformuoti prekybos gynybos priemonių politiką. Dėl, norime, kad Kinija prašo e, ekonominės rinkos e, ekonomikos statuso suteikimo, tačiau turime kovoti su padirbiniais rinkose. Taip pat e, pranešime akcentuojama lygias galimybės užtikrinanti prekybą, siekianti tvarių tikslų. E, kasdienės prekės, mobilus telefonai ir automobiliai yra prekybos grandinės rezultatas, kurie apima visą pasaulį. Ir parlamentas ragina šias e, pasaulinės tiekimo grandinės e, padaryti skaidriomis ir tinkamomis. Reikia, reikia vengti vaikų darbo bei priverstinio darbo. Norime, kad e, tvari priekyba tarnautų ir aplinkai bei puoselėtų gyvūnų gerovę. E, taip pat norime, kad būtų nepa, nepa, stebimas poveikis e, nykstančiams rušims. Taigi norime tokių laisvos prekybos sutarčių, kuriuose būtų saistančių nuostatų dėl tvarios prekybos ir tinkamų sankcijų žmonėms, kurie nesilaiko aplinkosaugos įstatymų. Bei taip pat norime, kad būtų atliekami reikalingi tyrimai, kurių galėtų pareikalauti ir Europos parlamentas priekybos atveriamos galimybės turi būti paremtos solidžių pagrindų laikantis aplinkosauginių ir socialinių teisių. Ir kaip rezoliucijoje pasakyta, to turime siekti pasitelkę e, ISDS investuotojo valstybės ginčių sprendimo procedūras. E, tačiau negali būti, kad didelė gale būtų sutikta mažam segmentui visuomenės. Piliečiai turi turėti didesnį vaidmenį ir užtikrinti, kad prekyba būtų skaidresnė ir matoma piliečiams. Ne, nenorime e, daugiau konfidencialių dokumentų, norime galimybės su jais susipažinti. Parlamentas, Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai turėtų susipažinti su priekybiniais, e, su įgaliojimais e, priekybos dėryboms. Kalbėtojas mikrofonas išsijungia. move on the right or on the left. Yeah, Next yeah, yeah. Thanks. Quindi, ri... Taigi, baigdama, norėčiau pasakyti, kad atsiveria daug galimybių piliečiams dalyvauti institucijų politinėme gyvenime. Būtent todėl aš atstovauju judėjimą, kuris atstovauja tiesioginę demokratiją ir raginu komisiją aktyviau bendrauti su piliečiais prekybos politikos klausimais, pavyzdžiui, internetu, kad užtikrintumėt, jog piliečiai būtų arčiau visų sprendimų prekybos klausimais. E, labiausiai suinteresuotų atstovų grupė yra mūsų piliečiai, todėl darybos negali, būti, negali vykti už uždarų durų. Mums reikia priekybos politikos, kur, kur, kur kurioje tiesiogiai būtų užtikrinta demokratija. Ir taip pat noriu padėkoti visiems kolegams už bendradarbiavimą. Ačiū ponė Begin. Dabar komisijos vardu kalbės, kaip visada, ponė Cecilija Malmstrom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau pradėti padėkodama komitetų atstovams ir visų pirma, aišku, poniai Florenca ir poniai Begin e, už tikrai labai svarbius pranešinimus tvari e, plėtra ir ekonomika, e, e, prekybos, prekybos susitarimai yra šioje srityje labai svarbus ir juos, jiems didelis dėmesys ta komisija skiria. Ir, e, e, Tai Europos Sąjungai e, tai yra ir atitinkama labai ambicinga e, darbo tvarkė, kurie reiškia ne tik tai kalbama apie e, Um, apie tvarę plėtrą, bet ir apie fundamentalių ES vertybių gynimą. Ir tai, kas jau buvo pasiekta po to, kai buvo parlamentas 2010 metais priėmė tris šios rytės rezoliucijas. Pirmiausia, privalomų e, tvarios plėtros e, į skyrių įtraukimą į visus e, prekybos susitarimus, taip pat kitas susijęs su žmogaus teisų straipsnių įtraukimu į tokius susitarimus. Ir trečias, trečia rezoliucija buvo susijusi susijusi su e, priekybos. E, e, bendrąją priekybų e, privilegijų sistemą. Taip pat mes e, e, pritarėme, remiame tokias verslo praktiką, kurie būt, kurioje būtų yra įtraukiama visa nefinansinė informacija susijusi su socialinės atsakomybės e, standartais. Ir ES pastaraisiais metais buvo prisėmusi lyderės vaidmenį trivalios prietlos prie srityje, e, e, įgyvendinama tos standartus ir tai perskelia ir į kitų tarptautinių organizacijų veiklą taip pat mūsų prekybos partner, ryšių su prekybos partneriais. Tačiau dar daug ką reikia nuveikti, mes nustatėme atitinkamus prioritetus, tai yra įgyvendinimas e, tvarios plėtros e, e, tikslų, e, geresnės sąsajų su tvarios plėtr, plėtros, plėtros e, aspektus e, susijimas su ekonomikos politika, privataus sektoriaus įtraukimas į tvarios plėtros e, E, tikslus, e, kaip e, verslo strategijų elementas. Ir e, prekybos investicijų e, strategijoje yra e, didelis dėmesys skiriamas dabar be visų ekonominių dalykų ir tvariai plėtrai ir e, socialinės atsakomybės elementui. E, Mes e, labai įdėmiai e, atsirinksime e, visus savo veiksmus ir, ir įgyvendinsime savo ateities prekybos politiką, atsižvelgdami į tuos, tas vertybės ir tuos elementus. E, šis rytis buvo labai svarbi pastaraisiais dešimtmečiais ir tokia liks ir ateityje. Tai yra vienas iš mūsų pagrindinių e, politikos ramščių. Ir labai svarbus yra sąsai, tvar, tvarumo ir sąsajų tarp e, ekonomikos, plėtros politikos ir prekybos politikos įvairiose srityse įgyvendinant žmogaus teisių, teisės, e, e, aplinkosaugos standartus, žmogaus teisės ir panašiai. Ir visą tai traukiant į ateities prekybos sustarimus. Mes e, sveikiname ir Europos parlamento ambicijas tolesnėse prekybos dėrybose laikytis to daugia šališkumo principo. Taip pat mes pritarėme Europos parlamento reikalavimui e, į laisvos prikybos sustarimus įtraukti ir balans, subalansuotą požiūrį į vairias, įvairias e, e, elementus susijusius su žemės ūkio sektoriumi. Ir taip pat atsižvelgsime į klausimą susijusi su Kinijai suteikiamu rinkos ekonomikos statusu. Komisija yra užsakiusi atitinkamą įvertinimą E, e, pagal kurį bus nu, nustatyta, kaip Kinija laikosi savo įsipareigojimo antidempingo e, tyrimų srityje ir panašiai. Taip pat parlamentas ragina abipasiškumo principą įgyvendinti viešuosiuose, viešųjų pirkimų procedūrose. Tai mes taip pat atsižvelgsime ypač kai formuluosime įgaliojimus, e, derantis dėl laisvosios priekybos susitarimų ir sudarant e, e, vienodas sąlygas visiems partneriams viešųjų pirkimų srityje. Taigi dėkuoju visiems už pastabas kai, kur, kurias komisija jau yra atsižvelgusi, tačiau žinoma, mes galime nuveikti dar daugiau ir e, tikimės, kad toliau galėsime vaisingai dirbti kartu, įgyvendindami veiksmingą e, priekybos e, politiką, kuri bus taip pat ir tvari ir atsakinga. Dėkuoju. Ačiū. Dabar AFET komiteto vardu kalbės ponia Kvistaut Rovolt. Bet panašu, kad jos nėra salėje. Todėl Deve komiteto vardu kalbės ponė Sančias Kaldentai. Gracias, señor presidente. Señora Malmström, es intolerable la impunidad. Dėkuoju. Pirminkė ponia Malmstrom, nebaudžiamumas, e, su kuriuo daugelis verslo įmonių veikia pasaulyje, yra nepakenčiamas. Uh, Manome, kad e, turi būti gerbiami politinio nuoseklumo principai, ypač tarptautinėje priekyboje. Taip pat e, turime laikytis Junktinių tautų e, vystimosi deklaracijos Um, kad um, valstybės suverenumas uh, turi būti gerbiamas, um, turi būti atsižvelgiama į žmogaus uh, teisės, bet uh, kartu turi būti laikomas privalomų sutarčių, kad verslo įmonės laikytųsi socialinių aplinkos sauginių teisės aktų, ypač žmogaus teisų srityje. Es turi remti jungtinių tautų organizacijos darbą, jį plėtoti toliau dirbti ir tarptautinių susitarimų srityse. Pažvelkime į Meksiką. Ten e, nesimato to e, verslininkų nebaudžiamumo pabaigos. Prašyti tarptautinių bendrovių laikytis žmogaus teisų yra tiesiog kraštutinis dalykas ir neturėtume to leisti. Dėkuoju. Dabar ponas Pimenta Lopes. Obrigado, Sr. Presidente. Valorizamos o esforço da relatora na elaboração deste relatório, nomeadamente no que se refere a. Dėkuoju, pirmininkė. Labai vertiname pranešėjos pastangas, ypač siekiu laikytis darbo teisės aktų, užtikrinti, kad būtų gerbiamas tarptautinės darbo organizacijos vaidmuo, didžiųjų bendrovių atsakomybė turi būti gyvendinama praktiškai, kartu turime vengti socialinio dempingo. Kai vyko dėrybos, kilo sunkumų. Trečiosiuose šalyse reikia užtikrinti, kad nebebūtų socialinės diskriminacijos. Ir ES siekia kovoti su tokiais reiškiniais. Ir dabar pats laikas užtikrinti, kad priekybos politika įtvirtinta Lisabono sutartyje būtų įgyvendinama praktiškai. Negalime remti priekybos susitarimų, e, kurie jos netitinka. E, Dėkuoju. Dabar e, ponia Seif, FED komiteto vardu. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė, mėly kolegos. Uh, Norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Forencijai už gerą bendradarbiavimą rengiant šį dokumentą. Nuo 2010-ųjų buvo pasiekta pažangos, jo, jos pasiekė komisija ir priekyba ir toliau auga dvi šalių ir pasaulinių pagrindų ir geriau užtikrinama žmogaus teisės. Žmogaus teisų nuostatos priekybos sutartise e, yra susijėtos su e, prievolė siekti e, nuosaikaus bendradarbiavimo augimo ir tos nuostatos turi išlikti. Ir e, reformuojant priekybos sutartis turime atsižvelgti į aplinkos sauginius aspektus. ES turi naiti toliau, mes turime rodyti pavyzdį ir ypač akcentuoti e, bendrųjų, sistemo, bendrųjų e, priekybos privilegijų sistemą plus. E, Taip pat reikėtų imtis kai kurių iniciatyvų. Ir čia norėčiau paminėti e, tvarumo paktą E, komisija turi toliau siekti įmonių socialinės atsakomybės užtikrinimo ir išplėtoti panašius veiksmus, įtraukiant ir kitus komercinius partnerius. Norėčiau priminti prašymą, kuris buvo suformuotas 2010-aisiais ir kuris nesusilaukė atsako. Komisija, kiek įmanoma greičiau, turi pateikti teisėkuros iniciatyvą, kurios dėka būtų galima užbaigti vaikų darbą ir priverstinį darbą. Ir norėčiau pabrėžti, kaip svarbu veiksmingai gyventi įgyvendinti sutartis ir laikytis visų įsipareigojimų e, ir juos vykdyti skaidriai parlamentas turi vaidinti svarbų vaidmenį e, testiniuose procesuose. Kalbant apie uh, Europos uh, e, prekybos strategiją, norėčiau padėkoti poniai Bege. Džiugu, kad jie akcentuoja bepusiškumo aspektą ir kad akcentuoja, jog tai turi būti visų prie ES ir jos partnerių prekybos sutarčių šerdis. Turime nepamiršti opių produktų, taip pat žemės ūkio produktų ir užtikrinti jiems ypatingą statusą. Ir kaip pranešėja užsienio reikalų komitete noriu pabrėžti, kad e, prekybos politika turi užtikrinti prie Europos vertybių sklaidą ir apsaugą. Norime, kad komisija dėtų visas pastangas komunikuodama ir informuodama piliečius apie prekybų eigą ir užtikrindama galimybę susipažinti su visais dokumentais. Ačiū. Merci beaucoup, Madame Deputė. Dėkuoju. Dabar Dėvė komiteto vardu. Ponas Zahraidil, pusantros minutės, prašom. Ačiū pirminkė. Labai gerbiu įvairių politinių frakcijų atstovus, įvairias politinės nuomonės, bet vis dėlto e, negaliu pritarti tam, kas e, mano nuomonė prieštarauja mūsų es e, prekybos e, strategijai dėl to, kad pernelik politizuojama E, darbo atvarkė. E, priekyba turi būti papildoma priemonė, ją turi būti skatinamas augimas ir plėtra ir kartu paisoma žmogaus socialinių ir aplinkos saugos teisių. Reikia laikytis dalyvavimo e, strategijos, o ne kažkokių politinių e, sąlygų ir manau, kad e, turime e, savo priekybos partnerius traktuoti vienodai, taikyti vienodas sąlygas, nuolat vykdyti dialogą ir bendradarbiavimą. Vienas priekybos sustarimas, kuris buvo neseniai sudarytas, tai yra ES ir Vietnam laisvosios priekybos sustarimas, galėtų būti geras tokio požiūrio pavyzdys. Manau, kad e, reikia socialinių darbo ir aplinkosaugos e, standartų, e, kurie atitiktų be kitako ir ekonomikos plėtros principus. Turi būti taikomi privalomi reikalavimai, bet dėja šioje salėje dažnai laikomis labiau populistinių pažiūrų, o tai nėra produktyvu Ir tai e, reiškia, kad būtų užtikrinama tam tikra e, eksporto apsauga, o tai turėtų būti nepriimtina. Ačiū ponui Zahradil. E, dabar ponas Šuster, prašom. Pane pirmininkė, mėlyi kolegos, Naująją prekybos strategiją e, komisija nori pagrystis prekybos politiką tam tikromis vertybėmis. Tai dėja kol kas nėra pasiteisintantis dalykas, nors į, į ateities susitarimus bus įtraukti tvarumo straipsniai siejami ir su žmo, e, darbuotojų teisų įgyvendinimu. Yra numatyti ir arbitražo mechanizmai, ir buvo numatyti, numatyti kiti saugikliai, tačiau dėja ateityje sutarties E, tie susitarimai ateityje, jie dažnai netitiks mūsų sutarčių tam tikrų e, elementų. Ir mums reikia ratifikuoti ir įgyvendinti iki galo tarptautinės darbo organizacijos standartus ir daryti viską, kad būtų kovojama su e, darbuotojų netinkamo, netinka, dar, nepakankamomis darbuotojų teisėmis ir darbuotojų engimų jų darbo vietose. Uh, Reikia užtikrinti geresnę stebėseną, įtraukiant ir e, e, pilietinę visuomenę, ypač profesinės sąjungas. Dėkoju. Ačiū. Ponui Šusteriui. Dabar ponia Rodrygės Pinero Fernandes. pilares de la sociedad. Populizmas kelia pavojų demokratinės visuomenės ramšėms ES ir turime aiškiai pateikti savo atsaką, kad um, užtikrintume geresnę Europą. Piliečiai turi būti tikri, kad priekybos politika ir susitarimai um, iš tikrųjų pagerina jų gyvenimą socialiniai standartai, aplinkosaugos standartai, žmogaus teisų standartai turi būti teisiškai privalomi ir turi būti įtraukiami į dėrybas. Negalime siekti tvarių tikslų, jeigu nevertiname tų dalykų. Kaip ir ponios Begin pranešime komisijos tekste taip pat yra tam tikrų spragų. Turime užtikrinti lygybę e, visame pasaulyje. Reikia užtikrinti, kad MVI taip pat galėtų e, pasipelnyti, gauti naudos iš e, tarptautinių priekybos susitarimų. Dar nemažai reikia nuveikti, kol užtikrinsime sažiningą, teisingą priekybą visiems. Noriu padėkoti pranešėjai už puikų darbą ir tikiuosi, kad pavyks sustarti dėl kompromiso. Ačiū. Įtrė komiteto vardu Dita Haransova pusantros minutės. Pone komisijos narė, kalbėkime apie tai, ko mes tikimės iš naujosios priekybos strategijos. Visų pirma, negali viskas likti taip pat kaip iki šiol. Viena vertus, matome, kad vis daugiau ES piliečių ima domytis priekybos klausimais. Kita vertus, vis daugiau susirūpinimo balsų ir baimės balsų dėl e, galimo prekybos sutarčių poveikio. Turime rasti naujų galimybių veiksmingiau komunikuoti šiais klausimais ir e, aptarti piliečiams rūpimus klausimus. Tai reiškia, kad reikia pasakyti ne bet kokiems protekcionizmo formams, reikia siekti atsakingos ir sąžiningos prekybos. Esu įsitikinusi, kad tinkamas strategijos įgyvendinimas turėtų prasidėti e, parengiant visų dabar vykdomų. M, Dėrybų inventorių. Reikia tam skirti reikalingus dar e, žmogiškosius išteklius komisijos tarnybose. ES netrodo labai, rimta, labai rimtai, kai priekybos dėrybos vyksta 12-10 metų. Reikia iškių prioritetų ir konkrečių gyvendintų tikslų. Manau, kad kelios sritis yra svarbios prekybos politikai. Visų pirma, reikėtų skatinti tarptautinės prekybos skaitmeninį matmenį, antra, skatinti mainus e, e paslaugų srityje ir suteikti mūsų įmonėms, ypač MVI, tikras e, naujo verslo galimybės. Pone komisijos narė, mūsų e, prekybos politikos sėkmė apspręs tai, kaip es įmonėms sėkmingai seksis patekti į užsienio rinkas ir kaip veiksmingai mums pavyks spręsti kasdienės jų problemas. Ačiū. Agrio komiteto vardu pone Ester Herats Garcija. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams už šį pranešimą, kuriam, kuriame atsižvelgta į Žemės ūkio komiteto nuomonę. Ypač atsižvelginti tai, kad Žemės ūkio sritis yra viena opiausių derantis dėl tarptautinės priekybos sutarčių. Priekybos sutartis gali atnešti daug naudos, tačiau jos kelia grėsmę kai kuriems e, pažydžiamiems žemės ūkio sektoriams. Todėl reikia nuostatų dėl išimčių bei visų reikalingų e, balansuojančių priemonių. Jei pažvelgsime į vaisių ir daržovių sektorių, tai yra būtent tokias sritis. Žemės ūkio Minskio klausimais deramasi su trečiosiomis šalimis dėl priekybos ir nenorime, kad kartotųsi situacija, kuri jau buvo susidariusi praeitie. Norime e, visiško abipasiškumo, užtikrinant e, e, fitosanitarinius reikalavimus. Galiausiai norėčiau pabrėžti, kaip svarbu tai yra ES įvaizdžiui kad apgintume geografinės kilmės nuorodas ir ypač dėrybose su trečiosiamis šalimis ir ypač derantis dėl e, žemės ūkio produktų. Dabar išklausysime pasisakymus politinių frakcijų vardu. EPP frakcijos vardu Ponas Valensa, prašau. Noriu aptarti keletą klausimų. Visų pirma, e, dėl nuostatos, kad priekyba iš principo yra naudinga ES ir kad ji kuria progresą ir darbo vietas. Aš nesipriešinu laisvai priekybai kaip patokiai, bet man nepatinka tai, kaip lengvai mes susitaikome su idėja, kad laisva priekyba yra geras dalykas ir kad tai yra savaime suprantama. Antra, E, pastebiu, kad stinga bendrų žinių prekybos politikos klausimais e, mūsų rinkimo apygardose, dėl to prekybos politika nėra veiksminga. Už Briuselio žmonės ir įmonės sužino apie prekybos politikos iniciatyvas per vėlai kad galėtų padaryti įtaką joms. Turime rasti būdą informuoti žmonės apie priekybos iniciatyvas laiku, kad jie galėtų dalyvauti toje politikoje ir ją formuoti. Galiausiai reikia mechanizmo, kurio pagalba įvertintume, e, koks yra Briuselio prekybos asociacijų indėlis, kad e, įsitikintume, jog jos tikrai atstovauja Europos pre prekybą ir kalba jos vardu. Tos asociacijos privalo atstovauti mūsų vietos pramonės interesus. Ačiū. Pošle, uh, behalf... Ačiū. David Martin. Prašau. Ačiū pirmininkė. Sodsdemai sveikina e, komisijos komunikatą prekybą visiems ir ypač perima prie prekybos grindžiamos vertybėmis. Tačiau e, parašyti dokumentą nesunku. Nesunku reikia, kad komisija įvykdyti savo pažadus ir nesame tikri, kad ar tikrai prekybos e, dėrybos atspindi tas visas naujas vertybės. Mes sutinkame, kad esant tam tikroms sąlygoms, prekyba gali užtikrinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą. Pavyzdžiui, neseniai pažymėjome penktasias ES Korejos laisvos prekybos e, sutarties metinės ir e, ES prekyba išaugo 55 procentais į tą šalį. Tai yra tikrai ženklus pasiekimas ir mūsų įmonės ir darbuotojai tikrai pasinaudojo tą sutartimi. E, Tačiau, kaip ką tik kalbės, kalbėtės minėjo, negalime e, nesuvokti, kad priekyba nėra visiems naudinga. Reikia užtikrinti, kad priekybos privalumai ir nauda būtų prieinami pla, plačiausioms visuomenės grupėms. Reikia plačios apimties politikos priemonių, e, taip pat prieigos prie globalizacijos padarinių sušvelninimo fondo. Tie, kurie pralaimi, e, negali būti palikti nuo šalyje. Mano frakcija visada pasisakė už tai, kad laisvos prekybos sutartis užtikrintų Europos vertybių sklaidą. Būtent todėl sveikiname nuorodą į tvarę plėtrą, žmogaus teises, e, sąžiningą ir etišką prekybą, kovą su mokesčių vengimu ir korupcija. Ir šiuo atžvilgiu akcentuojame pranešime, kad e, tvaraus vystimosi nuostatos sutartise turėtų būti įgyvendinamos ir mūsų partneriai turėtų veiksmingai gyvendinti sutartas taisyklės. Pritarėme komisijos nariai, kad visos varkybos sutarčių e, didė, skaičiaus augimas neturėtų kažkaip keisti laisvos prekybos sistemos. Mes manome, kad e, pažangiausios šalis turėtų galimybę naudotis tomis sutartimis, jų privalumais ir dalyvauti prekyboje, tarptautinėje prekyboje laikydamosi nuoseklių taisyklių. Ačiū. AKR frakcijos vardu pone Emma McLarkin. Pusantros minutės. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už paramą prekybos strategijai ir e, laisvos prekybos sutartims. Šiame pranešime E, akcentuojami globaliniai priekybos santykiai. Tai yra rimtas pagrindas siekti priekybos, kuri būtų naudinga visiems vartotojams Europoje. Nors aš pageidau, man būtų primtinesnis pozityvesnis bendras tonas, bendrais bruožais tas pranešimas yra žingsnis tinkama kryptimi. Džiaugiuosi, kad akcentuojama konkuren, akcentuojamas konkurencijos vaidmuo, taip pat kalbama apie, mūsų, apie e, interesus viešųjų pirkimų rinkose bei įvertintos Latino Amerikos šalių rinkos ir kalbama apie tai, kaip mūsų vartotojai galėtų pas to pasinaudoti. Išlieka e, neišspręstų klausimų, e, protekcionistinės priemonės, e, e kaip keršto priemonė. E, Taip pat e, žemės ūkio produktų apsaugos klausimas. Manau, kad yra protekcionistinės priemonės ir manau, kad jas pritaikius susilauksime atitinkamo atsako ir tai būtų nenaudinga rinkų atvirim, atvirimui ir es gynybiniams interesams. ES reikia pozityvios, liberalios prekybos darbotarkės, kad užtikrintų, jog prekybos sutartys nebūtų nuolatos pasirašomos, bet kad jos ir būtų konkrečiai gyvendintos. Ir tik tokiu būdu ES ES pademonstruos, kad jį rimtai imasi darbo vietų kūrimo ir augimo. Ačiū poniai McClarkin. Dabar Alde frakcijos vardu kalbės ponė Šakė. Pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Prekyba yra be galo svarbus Europos politikos instrumento elementas, padedantis uh, kurti vidaus rinką įvairiais lygmenimis ir užtikrinant, kad e, įgyvendinant tas e, priekybos taisyklės įvairiose pasaulio regionuose būtų e, laikomasi ir kitų standartų. Matome, kad tokios šalis kaip Kinija nesilaiko tų standartų, ne, nepuoselėja tokių patvirtybių kaip ir mes. Man džiugu matyti, kad komisija užtikrino, kad e, tos vertybės būtų mūsų priekybos strategijos e, pagrindas. Tai to ir tikisi mūsų e, piliečiai. Ir e, pastaraisiais metais tas, e, tai, e, to, ta, akcentavimas, tų vertybių akcentavimas ir buvo ypatingai padidintas. Ir dabar visa Europos ekonomika globalių lygmenių stiprina savo darybinės pozicijas remdam, remdamasi tuo pagrindu. Aš tikiuosi, kad komisija čia ir toliau veiks, atliks labai svarbu aktyvų vaidmenį, nes. Mm, yra paprasta kaltinti Briuselį kažko tai nedarant ar kažką darant ne taip. Tačiau mes e, galime suteikti Briuseliu tikrai e, stiprius įgaliojimus, kuomet jie, jie, jų pagrindas bus mūsų žmonių balsas, stiprus jų balsas. Pirkybos ministrai nacionaliniais lygmenių ir taip pat patėtami parlamentų, jie gali prisidėti prie e, e, prekybos politikos, efektyvesnės politikos įgyvendinimo. Aš manau, kad tik tai jeigu kiekvienas iš mūsų vaidin, e, neapsiribosime vien tik tai savo vaidmenimis, o e, veiksime iš vien ir suvoksime, ką, e, ką, ka, ka, kas yra visiems svarbu ir tą darysime ne tik tai ES lygmenių, bet ir visame pasaulyje, tuomet visi būsime stiprus ir daug pasieksime. Ačiū. Ponas Šolts, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Ta, kai buvo pradėta kalbėti apie TTIP e, ekonomikos, e, e, ekonomikos partnerystės susitarimus, buvo pradėta kalbėti, aktyviai diskutuoti ir apie šią prekybos strategiją. Tai yra ilgalaikė strategija, kurią komisija pateikė e, kelių metų laikotarpį ir dėl to Europos parlamentas taip pat turi čia savo e, poziciją išreikšti. Dėkojame komisijas, e, atsiprašau, pranešėjai, poniai Begin, taip pat poniai Forencai, kuri pateikė savo iniciatyvą pranešimą E, reikalaudama į parlamento vaidmenį e, sustiprinti šioje e, srityje, tai yra kalbant apie socialinius ir aplinkosaugos standartus, žmogaus teisės ir įmonių socialinę atsakomybę kur į tuos elementus komisija turėtų atsižvelgti ir įgyvendinama tuos elementus turėtų atsižvelgti Europos parlamento poziciją šiais klausimais. Mes Manome, kad solidarumas ir ekonominis e, teisingumas yra svarbus e, dalykai, toliau įgyvendinant e, prekybos politiką. Ir reikia pasakyti, kad daugelio dalykų dar nėra, daugelis dalykų dar nėra pasiekta šioje srityje. Europos komisija turėtų daryti daugiau, kad pati prekybos strategija E, nebūtų e, stambiųjų tarptautinių koncernų interesų įkaite, kuri, tai yra tie koncernai, kurie labai dažnai piknaudžiauja savo dominuojamą padėtimi e, paprastų žmonių sąskaitą ir aplinkosaugos standartų sąskaitą. Aš Norėčiau, kad ir komisija, ir visi kolegos suvoktų, jog reikia mm, apibriežti kiek manoma stipresnius įgaliojimus, kurie padėtų mums visiems tų tikslų siekti iš vien ir kad tie tikslai būtų e, įgyvendinti galiausiai. Dėkoju. Dabar ponas Sanį pateiks Jums papildomą klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. önnel abban, hogy kiemelt figyelmet. Ačiū. Aš sutinku, kad mums reikia ypač daug dėmesio skirti socialiniams vertybėms, socialiniams teisėms, kalbant apie priekybos politikos darybas. Tačiau galimybės, kurias suteikia mokesčių rojai, Tai nėra socialiniai standartai, todėl aš noriu užduoti klausimą, ar jūs manote, ar išvelgėte tokią galimybę, kad tie mokesčių e, rojus reikėtų uždrausti, nes e, kai kurios valstybės narės naudojasi tais mokestiniais rojais, jais piknaudžiauja. Visiškai teisingai sakote sutiku su jumis, kad reikėtų tos mokesčių rojus uždrausti, dėl to reikia vykdyti atitinkamą politiką. Mes negalime e, siekti e, bendros ekonominės politikos, e, nederindami jos su prekybos, sažningos prekybos aspiracijomis. Mes turime vis dėlto išsiaiškinti, kokios konkrečios įmonės naudojasi to mokestinių rojų teikiamomis galimybėmis. Ir aš manau, kad tai reikia sieti ir su e, socialiniais standartais, kurie turi tapti tokios e, e, prekybos politikos pagrindu. Dėkoju. Danke. Behalf... Ačiū. Žaliųjų vardu kalbės ponės K. Keller. Pusantros minutės. Thank you, and thanks also to the rapporteurs. For... Ačiū ir dėkoju už e, pranešėjams už jų darbą. Aš manau, kad ši strategija gali padėti skatinti geresnį aplinkos saugą, žmo, geresnį žmogaus teisų gyvendimą ir panašiai. Tačiau tai yra tik tai potencialas, kuris nėra pilnai išnaudojamas. Atvirkščiai pastaruoju metu e, ne. N, neligybė tik dar labiau didėja ir komisija turi pradėti, tai komisijos siekis eiti teisinga linkme yra pagirtinas, tačiau mes dabar turime pagaliau pradėti kalbėti apie konkretų įgyvendinimą, e, kuris turi būti susijęs ir su privalomomis taisyklėmis. Tačiau komisija siūlo priekybos sankcijas e, e, tam, toms šalims, kurios nepriima migrantų, pavyzdžiui, tad viet, užuot mes E, įgyvendindami žmogaus teisės ir, ir, ir e, bausdami valstybės už e, žmogaus teisų neįgyvendinimą, mes numatome ekonominės sankcijas. Tai yra kontraproduktyvu. Ir tai prisi, mums reikia daryti priešingai, mums reikia stiprinti socialinį saugumą, mes turime sieti priekybą su uh, žmogaus teisėmis ir plėtra, vystimasis turi būti susijęs su tos, tais, tomis svarbiausiamis vertybėmis. Dėkoju. Ačiū. Ponas Fjellner, dvi minutės. Tack så mycket, herr ordförande. Låt mig ge en annan... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau čia nupiešti gal kiek kitokį pasaulinės prekybos vaizdą, nei iki šiol girdėjome. 1990 metais 90 procentų pasaulio prekybos sudarė 300, 500 milijardų eu, eu, dolerių, o šiandieną tos apimtis penkiagubėjo. Penk, 38 procentai gyventojų tada e, gyveno absoliučiame skurde, o dabar tokių žmonių yra tik 10 procentų. Taigi tas skaičius gerokai sumažėjo. Tačiau nėra kažkokių labai aiškių tiesioginių priežasčių. Tačiau žinoma, tai yra susijęs su geresnė ekonominė prikybinė politika, tačiau yra ir kitų priežasčių. Ir dabar yra e, prekybos veikla ir vyksta e, tik tai e, pusėje įvairių ūkio subjektų rankose ir protekcionizmas yra labai didelis. Tas protekcionizmas prieš keletą dešimtmečių įsigalėjo oficialiai, jis tapo legalus. nuo 900 iki 2008 metų e, e, gerokai sumažėjo. Mažėjo nuo 90 iki 10 procentų. Mes matome, kad šiais laikais e, daugelis procesų gerokai supaprastėjo, pavyzdžiui, duomenų srautai, juos, jais, jie, jų E, e, tie duomenų srautai yra perdodami daug paprasčiau ir mums e, reikia suvokti, kokios yra realios tos skurdo priežastys ir kodėl jisai mažėja. Tai yra ne vien tik tai tos prikybos politikos padarinys. Dėkoju. Ponas Kirting Darling. Dėkuoju pranešėjoms. Komisijos nariai, referendumas e, parodė, kad e, gana sunku globalizacijos padariniais ir e, dažnai esame kaltinami tuo, bet vis dėlto tokie dalykai yra sprendimo dalis. Galime užtikrinti, kad priekyba vyktų sažiningiau, kad būtų kuo mažiau išnaudojimo ir čia ir užsienyje, kad būtų stipresni ryšiai, kad būtų didesnė pažanga, kad mūsų priekybos partneriai galėtų veikti tomis pačiomis sąlygomis ir užtikrinti tokį pat e, žmogaus teisų paisimų lygį kaip ir pas mus. E, reikia užtikrinti e, visų pirma, kad profesinės sąjungos ir pilietinė visuomenė dalyvautų oficialiau, kad būtų įtraukiami įvairūs subjektai, kad būtų galima tiesiogiai komisijai teikti skundus susijusius su darbo teisų pažeidimais. Antra, e, reikėtų užtikrinti, kad e, būtų e, įgyvendinami tiekimo grandyjas įsamaus patikrinimo reikalavimai kad tai būtų daroma be kitako ir mineralų gavybos srityje. Trečia, reikia užtikrinti, kad būtų derantis atsižvelgiami įvairius veiksnius. Ketvirta, Reikia užtikrinti, kad būtų įgyventinamos atgrasinamosios priemonės, kad e, būtų um, naikinamos tam tikros GSP ir GSP plus e, privilegijos, e, jeigu yra pažeidimų. Ir penkta, reikia, kad TDO nuolat dalyvautų visose prekybos dėrybose. Tuo įsitikinome po baisios nelaimės Bangladešė. Turi būti užtikrinamas matomumas um, ir visuomenė tikrai nepasitikės priekybos politiką, kol nebus apčiopiamų rezultatų ir tai turėtų dabar būti jūsų prioritetas. Ačiū. Dėkuoju. Pone Kirton Darling. Dabar Anne-Marie Minor, prašom. Dank aan mevrouw Begin voor haar rapport. Ačiū, norėčiau padėkoti poniai Begin už šį pranešimą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį visuomenės sveikatos ir darbo teisų klausimus. Manau, kad jie labai svarbus, bet dėja šiame pranešime daugiausia kalbama apie laisvę priekybą. Kodėl manote, kad pasaulis bus geres, geresnė vieta, jeigu e, sieksime tik ekonomikos tikslų? E, aplinkai bus geriau, jeigu netransportuosime prekių tūkstančius kilometrų, jeigu naudosime vietos e, produkciją. Žinoma, e, negalima e, niekam užkirsti kelių naudotis e, tokiais produktais kaip kava ir kompiuteriai, bet vis dėlto reikia pagristai elgtis ir tokių dalykų pasigendame šiame pranešime. Visų pirma, visą tai neturi prieštarauti pagrindiniams ES principams ir apie tai užsimenama pranešime Bet e, manau, kad reikėtų e, taip pat pagalvoti ir apie bylas teisingumo teisme. Dėkuoju, dabar pane Hautala, vieną minutę. Dabar yra labai svarbus laikotarpis, kai mums iš tiesų reikia suderinti vertybės e, su priekybos politikos interesais. Uh, E, buvo paskelbtas e, labai įdomus ponios Malmstrom e, komunikatas dėl priekybos visiems, yra gerų dokumentų dėl tvaraus vystimosi tikslų. Manau, kad kyla du iššūkiai. Mm, bendrovės nusipelnė aktyvios ES paramos įvairioms iniciatyvoms, kuriamis siekiama užtikrinti tiekimo grandinių tvarumą ir darną, nes uh, dabar e, niekas neturėtų naudotis priverstiniu darbu pagal subrangos sutartis arba kitus susitarimus. Antra, manau, kad e, būtina e, užtikrinti tvarę prekybos aplinką šalise partnerėse. Galime savo sustarimuose nustatyti nuostatas dėl to, kaip turi būti kovojama su korupcija, kaip turi būti užtikrinama pilietinės visuomenės laisvė. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis poniai Andrikeniai. Dėkuoju, pirminkė. Komisija pripažįsta ryšį tarp priekybos žmogaus teisų ir socialinių ir aplinkos saugos standartų. Priekyba ir užsienio investicijos tikrai labai e, svarbios priemonės e, siekiant e, ekonomikos augimo, tvaraus vystimosi ir žmogaus teisų apsaugos. Ko tikimės iš komisijos ir tarybos? E, įgyvendinant naująją priekybos strategiją. E, daugia šalių lygmenių komisija turi prisimti vadovaujantį vaidmenį, e, reformuojant PPO valdyseną, o PPO turi, būti, turi reformuoti savo priežiūros mechanizmus, atsižvelgiant į žmogaus ir socialinius aspektus. Svarbu, kad ir komisija, ir taryba skatintų nuodugnę žmogaus teisų nuostatų stebėseną susitarimuose ir Europos parlamentas taip pat turėtų aktyviau dalyvauti ir su juo turi būti daugiau konsultuojamas šiais klausimais. Taip pat e, be abejo reikia reikalauti, kad šalis partneris prisimtų e, geresnius žmogaus socialinės ir apsaugos teisų standartus ir kad vykdytų visus savo įsipareigojimus, ypač susijusius su tarptautiniais standartais žmogaus teisų, darbo ir aplinkos saugos rytyse. Ačiū. Dėkuoju. Dabar žodis e, ponui Morel vienai minutiai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, tikriausiai niekam nepaslaptis ir e, pasakytos kalbos tai iliustruoja, kad ES prekybos politika varo baimę ir skatina skeptiškumą. Ir tai ne tik dešiniųjų akcentuojama problema, tai yra tai ne tik komunikavimo problema. Tai žmonės Tai, tai išgyvena. Jie konstatuoja, kad dėl e, prekybos globalėjimo jie jaučia pasakmes. Ir e, yra, sakoma, kad yra laimėjus, laim, laiminčių ir la, pralaiminčių. Laimi didėjai koncernai, o pralaimi. E, dažnai paprasti žmonės. Du pranešimai eina tinkama kryptimi, kalbama apie tai, ko e, reikėtų pasiekti, akcentuojama sąžininga prekyba, bet reikėtų uh, kad vyktų dvišalės e, dėrybos, bet šiau tai, tai ne visada automatiškai užtikrina pažangą arba e, e, gėrį. Taip pat reikėtų siekti apsaugoti Europos pramonę, reikia apsaugoti opes žemės ūkio sritis ir reikia vertybių politikos, kaip minėjo kolegos, ar tikrai čia daug reikia nuveikti. Pone Grasvander, vieną minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Prekyba visiems. Tai reiškia man, kaip socialdemokratijai, kad pelnas ir gerovė yra padalinami sažiningai visiems visuomenės atstovams, kad gyvenimo standartai, gyvenimo lygis yra e, auga visiems, o ne tik tai kažkam iš išrinktųjų. Ir kad darbuotojai ir vartotojai, visi piliečiai gali e, vienodai naudoti savo teisėmis ir jas įgyvendinti, kad mažos ir vidutinės įmonės turi daugiau galimybių pasaulio priekyboje. Tokia priekyba e, puoselėja ir skatina e, ES vertybės kaip teisės viršenybė, demokratija, žmogaus teisės, tačiau E, tvarumo reikalavimas visose e, priekybos susitarimuose turi būti įtvirtintas, jeigu norime to pasiekti. Socialiniai ir aplinkosaugos standartai turi būti derinami su sankcijų, sankcijomis kad e, tų priekybos sutarimų nuostatų būtų griežtai laikomasi. Tikiuosi iš komisijos ir tarybos, kad pagaliau bus imta rimtai žiūrėti į mūsų reikalavimus. Dėkoju. Pane Silva Pereira, vieną minutę. Ačiū. Komisijos strategija buvo, buvo paskelbta ir čia teigiama, jog e, turime remtis mūsų standartais ir vertybėmis. Mes tam pritarėme. Tačiau tvarios plėtros nuostatas e, įtraukti įtraukti reikia labai konkrečiai, e, nu, e, pasirašant labai konkrečius susitarimus, prekybos susitarimus. Turime vykdyti tokią tvarę plėtrą, kuri būtų verta to pavadinimo, ypač sudarydami partnerystės susitarimus su AKR valstybėmis e, po 2000 metų. Todėl komisija turėtų išklausyti parlamentą ir peržiūrėti jau dabar egzistuojančius priekybos susitarimus arba e, tuo e, rimčiau žiūrėti į tuos, dėl kurių dar deramasi. Ir į tą įvertinimą turėtų būti įtrauktas ir parlamentas. Tai taip, tik tai taip galime užtikrinti, kad e, nuo tuščių žodžių pereisime prie labai konkrečių veiksmų ir įgyvendinsime tuos e, tvarios plėtros e, tikslus, kuriuos esame nusistatę ir kurie bus naudingi mūsų piliečiams. Dabar pereiname prie laisvos spontaniškų pasisakymų procedūros. Ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Aš esu INTA komiteto narys ir tai tikrai svarbus klausimas. Prieš metus komitete nebuvo daug kalbančių apie tai, bet dabar jau akcentuojama prekybos strategijos svarba. Viskas yra paprasta. Jei šalis gali pasiekti daugiau prekiaudamas su kita šalimi, bus daugiau eksporto, daugiau darbo vietų ir daugiau pinigų. Ir būtent todėl aš esu už laisvos prekybos sutartį, kurią esame pasirašę su Vietnamu, kurią, kuri buvo pasirašyta prieš Kalėdas. Ji naudinga Vietnamui ir ji naudinga mums. Yra sutartis ir su Koreja bet svarbu eiti priekin. O komisija gali eiti priekin pagal e, galiojančią strategiją, ypač žmogaus teisų, socialinių ir pilietinių teisų kontekste. Aš tikiuosi, kad ir toliau taip ir bus daroma. Ačiū. Pone Vod vienai minutėjai. Ačiū pirmininkė, ponė komisijos narė. E, Man atrodo, jūs jau turite dokumentą, kuris jums bus naudingas. Tai 20 puslapių dokumentas pavadinimu Alternatyvus priekybos mandatas. Ten pasakyta, priekyba turėtų siekti mainų ekologiškai ir, ekologiškai ir aplinkosauginių požiūrių ypatingose regionuose, užtikrinant kūrybiškumo ir įgūdžių mainus. Šis dokumentas buvo parengtas 2014-aisiais ir parlamentas jį pasveikino prieš mano išrinkimą Europos parlamentą. Jis parengtas konsultuojantis su daugiau nei 50 pilietinės visuomenės organizacijų, taip pat ir profsąjungomis. Ir man atrodo, jums reikia prisiminti šį dokumentą. Daugelis mūsų jį, e, jam pritarėme per rinkimų kampaniją. E, naudojame informaciją, kur yra ten ir toliau dirbame su organizacijomis, kurios jį padėjo parengti. Raginu jūs dar prisiminti tą dokumentą ir puoselėti jame akcentuojamus principus. Pone Tomašič, vienai minutį. Pone pirmininkė, e pilietinės ir žmogaus teisės turi būti užtikrinamos santykiuose su priekybiniais partneriais. Kaip to pasiekti? Manau, kad mes darome savo e, meškos paslaugą, neakcentuodami šių tikslų. Rusija ir Kinija tai daro vietoj mūsų. Tačiau mes e, vykdome verslą su šalimis ir atsisakome pasirašyti sutartis, laukdami, kol padėtis tose šalise pagerės. Tačiau tai aktualu žmonėms ir verslui tai pabrangina e, įvežamas prekes, tai kenčia verslui. Mes prekiaujame su visu pasauliu, taip pat ir šali, su šalimis, kuriuose žmogaus teisų užtikrinimas yra prastas. Ieškokime kitokių būdų kovoti už žmogaus teisės. Este debate reflete as contradições profundas de um sistema neoliberal assente no livre. Mes matome, kad neoliberalioji laisvos prekybos sistema yra mm, mm, labai kontroversiška. Daugiausia jie, jie yra siekiama pelno. Yra kaž, nustatytos kažkokios neapibrieštos taisyklės, kuriomis e, remiantis ir ES, ir už jos ribų darbuotojai yra išnaudojami. Ir, ir, e, nors žmogaus teisų pažeidimai vyksta kiekvieną dieną, pavyzdžiui, Palestinoje vis tiek yra toliau palaikomi priekybos ryšiai su tokiais regionais, nes yra atsiž... pirmiausia vaikomasi e, privačių, e, privataus verslo interesų. Mums reikia naujo ekonomikos prieky... bendratarpiavimo modelio ir atsižvelgti į E, nacionalinių valstybių suverenumo teisės. Dėkoju. European... Prekyba yra ES e, veiklos pagrindas. Mes esame e, didžiausia ekonomikos rinka pasaulyje ir užimame trečdalį visos ekonomikos veiklos pasaulyje. Tačiau Azija tampa pagrindiniu e, ekonominio augimo varikliu ir e, visai netrukus e, pagrindinė ekonominė veikla vyks už ES ribų ir jeigu mes norime išsaugoti savo poziciją, norime toliau puoselėti ir propaguoti savo vertybės pasaulyje, negalime prarasti laiko. Yra būtina atnaujinti savo dabartinius susitarimus, jis ratifikuoti, ratifikuoti kiek manoma greičiau tos, kurie jau buvo sudaryti ir e, imtis aktyvesnių e, e politinių debatų dėl e, tolesnių priekybinių dėrybų e, pobūdžio. Dėkoju. Marijos. Ačiū. Europos Sąjungos priekybos investicijų strategija grindžiama e, vertybėmis ir skaidrumu e, visų piliečių e, atžvilgių. Junkerio plane yra numatyta per artimiausius trejus metus investuoti virš 300 milijardų eurų į ekonomiką. Graikijoje kurią žlugdo taupimo diktatas, nėra e, numatytas sažiningas prieky, numatyti sažiningi priekybos, e, e numatytos sažiningos priekybos nuostatos ir toliau yra diskriminuojamas mažos ir vidutinės įmonės, greunama infrastruktūra, infrastruktūriniai projektai, kurie turi būti finansuojami bent iš dalies, e, ne, jie nebus finansuojami per TTIP. Dėkoju. Pani komisarko, jako červená niť se touto diskuzí táhne otázka. Yra raudona gija, kuri tęsiasi šioje diskusijoje Ar yra įmanoma laisva priekyba ir e, suderinti ją su vertybėmis? Tačiau vaidmų, parlamento vaidmuo, jeigu norime, kad tai būtų įmanoma, turi būti e, taip pat svarbus. Mes turime prisiminti faktą, kad jeigu tam tikra rinka E, yra paliekama Europos įmonės dėl e, žmogaus teisų pažeidinėjimo ar kitų dalykų, tuomet kita įmonė tą, į tą, e, užims tą nišą ir ji neturės jokių skrupulų dėl žmogaus teisų. Turiu pažymėti, kad į žmogaus teisės galima žiūrėti iš įvairių pusių. Iš uni, tai yra universal, univar, universali absoliuti vertybė ir yra kitų požiūrių. Aš nenoriu sumažinti ir nuvertinti žmogaus teisų svarbos, tačiau tam tikri sektoriai į žmogaus teisę žiūri kitaip, kitoje šviesoje. Todėl manau, kad mums kiekvieną kartą sudarant priekybos sustarimus reikia tai atsižvelgti. Dėkoju. Much, ačiū pirmininkė, ačiū visiems už labai įdomią diskusiją. Ji tikrai buvo e, gera ir buvo daug vertingų patarimų ir dviejų pranešėjų pranešimuose. Kai e, komisija pristatė savo priekybos strategiją, joje buvo išdėstyti trys pagrindiniai tikslai. Pirmiausia, kad mūsų sudaromi priekybos susitarimai turi būti veiksmingi. Jie turi atnešti naudos mūsų piliečiams, e, verslininkams. Prekyba yra e, gana gera priemonė kovoti su skurdu, e, suteikti galimybės žmonėms. Žinoma, ji turi būti tinkama ir būtent tam e, skirti prekybos susitarimai. Taip pat norime spręsti ir modernius klausimus susijusius su paslaugomis, elektroninė komercija intelektinės nuosavybės teisėmis ir e, kitais dalykais. Norime užtikrinti, kad e, priekybos sustarimai būtų iš tikrųjų naudingi vartotojams ir e, be kita ko mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Todėl buvo pasiūlyta specialiai NVI skirta interneto svetainė, kad ten jos galėtų susipažinti su sudaromais priekybos sustarimais. E, be to norime pabrėžti ES vertybės. Negalime įspręsti visų žmogaus teisų e, pasaulyje priekybos susitarimais. Turime realistiškai tai žiūrėti, bet vis dėlto turime e, siekti apriepti kuo daugiau klausimų, apriepti kuo daugiau politikos krypčių susijusių su priekyba, investicijomis ir kitais dalykais. Turime tai daryti protingai ir pagristai, kad vis dėlto įskiepytume tas vertybės žmogaus teisės, socialinės aplinkos saugos teisės, visą tai galima įgyvendinti ir tai yra privaloma. Jau buvo daromas dėl tokio mechanizmo ir norime įti dar toliau, e, nes ką tik prasidėjo naujos darybos su Meksika ir ten e, pagal įgaliojimus siekiama kovoti su korupcija. Kartu su Europos parlamentu, taryba, e, komisija bent jau politinių požiūrių siekia sudaryti sustarimą dėl uh, konfliktų e, zonose e, e, išgaunamų mineralų. Taip pat norime didinti skaidrumą. Be abejo, piliečiai nori dalyvauti, nori žinoti, kas yra ta priekyba, kaip jį vykdoma ir ypač pastarųjų metų, ir žinoma, turime vertinti tai palankiai, bet tam reikia ir pakeisti politiką. Norime užtikrinti, kad mūsų politika būtų kuo skaidresnė, kalbant apie TISIP susitarimą, mm, čia jau einame kuo toliausiai, galėčiau pasakyti, ir taip turėtume padaryti ir su visais kitais savo priekybos susitarimais. Turėtume kuo daugiau bendratarpiauti su piliečiais, tai e, komisijos, valstybių narių ir taip pat jūsų užduotis. Turime aiškinti tiek informaciją informaciją, atsakyti klausimus ir, žinoma, tai daryti, kai to reikia. Taip pat e, reikia e, užtikrinti e, lyčių lygybę ir apie tai kalbama susitarimuose, mūsų strategijoje yra siekiama užtikrinti, kad būtų paisoma konvencijos dėl nediskriminavimo. Vaikų darbas, žinoma, dar vienas rytis, kurioje dirbame. Na, prieš kelius metus buvo paskelbtas komisijos tarnybų darbinis dokumentas dėl um, vaikų uh, darbo formų ir um, ten buvo kalbama apie tai, kad tai vykdoma net ne prekybos srityse. Žinoma, labai e, sekame šiuos klausimus kartu su valstybėmis partnerėmis ir norime ir šioje srityje įdėkti tinkamą sistemą. Uh, dirbsime toliau. Dėl e, priekybos e, sistemų turime daugiau e, nuveikti. Ta turėtų padaryti ir valstybės narės, ir komisija, ir parlamentas. Kalbant apie priekybos susitarimus, žinoma, juos reikia papildyti socialinę politiką, žmogaus teisėmis, atsižvelgti tai, kaip galima protingiau panaudoti globalizacijos fondą, kad užtikrintume Mm, jau būtų apsaugoti žmonės, kurie negali pasinaudoti globalizacijos pranašumais, priekybos pranašumais. Turime šioje srityje bendratarpiauti su besivystančiomis ir sivyčiusiomis šalimis ir taip ir darysime visame pasaulyje. Norime užtikrinti mūsų priekybos politikos skaidrumą ir pagristumą. Ačiū labai už šią diskusiją, dėkuoju visiems nariams už pasisakymus rekomendacijas, kartu galėsime užtikrinti, kad priekyba būtų atsakinga, tvari ir veiksminga. Ačiū. Dėkuoju. Dabar ponia Forensa, dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Šios diskusijos pabaigoje norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems tiems, kas e, kalbėjo. Ačiū už bendratarpiavimą. 2010 metais pateiktos rekomendacijos e, nebuvo mm, visos įgyvendintos komisijos. E, yra informacijos apie tai, kad žmogaus socialinės ir aplinkos saugos teisės ne į visus priekybos susitarimus įtraukiamos. Ir um, na, reikia užtikrinti, kad na, um, siekiant, kad šių teisų būtų paisoma, dalyvautų um, TDO, e, PPO, kitos organizacijos, kad jos būtų kaip privalomos nuostatos įtraukiamos į priekybos susitarimus. E, žinoma, yra ir galimybė įtraukti nukrypti leidžiančias nuostatas. E, jau turime E, nuviliančios patirties e, dėl žmogaus teisių. Mm, TDO turi savo e, principus ir žinoma, jie yra labai svarbus darantis dėl TTIP ir dėl kitų susitarimų, ypač kalbant apie šalis, kurios yra pasirašiusios TDO konvenciją. įvairiuose sustarimuose turime užtikrinti, kad būtų e, įtvirtintos e, priemonės skirtos tarptautinėms bendrovėms. Taip pat e, negaliu pritarti komisijai dėl TTIP susitarimo, negaliu e, pritarti tam, kad judame tinkamą linkmę, reikia didesnio skaidrumo, reikia užtikrinti, kad būtų kuo daugiau galimybių susipažinti su informacija, kad e, būtų užtikrinamos žmogaus teisės ir kad tai būtų pirmoje vietoje palyginti su pelnu. Ačiū dabar, ponė Begin, dvi minutės. Ačiū pirminkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kas padėjo parengti šį pranešimą. Tai nebuvo lengva užduotis, nes reikėjo rasti kompromisą tarp įvairių nuomonių apie priekybą. Net ir šiandien girdėjome kalbančiuosius prieš laisvę priekybą bet vis dėlto mums pavyko aiškiai išdėstyti savo mintis ir um, norėčiau padėkoti Inte komitetui už paramą, rytoj su juo dar pabendrausiu. Kalbame juk apie ne tik es, bet ir viso pasaulio piliečių gerovę ir um, jiems teikiamus pranašumus. Pranešimu einama e, tinkama e, linkme. Pripažįstama, kas nėra labai veiksminga. Ir iš tiesų labai sunku sukurti kažką visiškai naują, kažką kitką. kartu galime pabandyti patobulinti ir tai, kas jau yra nuveikta ir sukurta. Pagal priekybos strategiją galime pamėginti padėti tinkamus pagrindus, užtikrinti geresnę gerovę ir ne tik didinti priekybos procentą, žinodami, kas iš tikrųjų iš to gali pasipelnyti. Lauksiu rytoj.